Je vous remercie de prendre place. Nous avons un ordre du jour. Ačiū, kad susėdote. E, susėskite, mūsų laukia labai įtempta darbo tvarkė. E, sveikinusiu su visais ir su vertėjais. Iš karto pradėsime dirbti pagal darbo tvarkę, kuri jums yra išplatinta. E, prašau dabar patvirtinti mūsų posėdžio darbo atvarkę. Taip pat turime rugsėjo trečios dienos posėdžio protokolą, jis yra patiktas e, internete ir siūlau, kaip e, įprastai, jeigu nebus e, prieštaravimų, patvirtinti protokolą. Dabar noriu priminti, kad regionų ir miestų savaitės kontekste mūsų komitetas ir taip pat regionų komiteto teritorinės sanglaudos komisija e, rengia savo kasmetinius bendrus e, posėdžius. Tiems posėdžiams e, vadovaus ponė Izabelė Kotino, Koter komisijos pirmininkė, turėjau progos su juo susipažinti, ir taip pat regi komiteto pirmininkas. Ir tas posėdis vyks E, spalio 8 dieną, 9 val. regionų komiteto patalpose ir esate, žinoma, visi kviečiami į tą posėdį. Ir pagal na, kvietime matėte, kad komisijos narys Johannes Han, kuris šiuo metu yra atsakingas už sanglaudos politiką, jis už ją bus atsakingas iki spalio pabaigos, jis yra kviečiamas į diskusiją su mumis. Uh, Taigi jis dalyvaus posėdėje ir diskutuos su mumis apie fondų įgyvendinimą. Taigi kviečiu Jūs dalyvauti toje diskusijoje. E, kai kurie mūsų nariai diskusijos metu pasisakys ir tikiuosi, kad Koter ir mūsų regi komiteto darbas bus vaisingas, kaip visada. Dabar periname prie darbo tvarkės ketvirto punkto vyks balsavimas dėl ES bendrojo biudžeto 20 metų ir prašau e, visiems pasiimti balsavimo korteles, įdėti jas į aparatus. noriu priminti, kad dėl šio nuomonės projekto buvo pateiktas 41 pakeitimas, buvo sudėrėta dėl 8 kompromisinių pakeitimų. Dėl to susidėrėjo frakcijos, ar esate pasirengę balsuoti. Na, žinau, kad yra naujų narių, tai gali būti ir tam tikrų nesklandumų. Leisiu jums, suteiksiu jums dar laiko pasiruošti. Bien. Kompromis. Pirmas kompromisas. Kas yra už? Kas prieš? Susilaiko. Kompromisas priimtas. Antras kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Kompromisas patvirtintas. Dabar Pereiname prie dešimto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Tryliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Trečias kompromisas, e, kas už, prieš, priimta, kas susilaiko, niekas e, priimta. Pakeitimas žodžių, kurį patikė pranešėjas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. 19 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Dabar 24 pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kurį pakeitė, e pateikė PP e kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už. Ne, dar šeštas kompromisas. Šeštas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar perėmė prie 33 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Antra dalis 33 pakeitime, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar a, pasitikrinkime balsavimą dėl šio <clears throat> pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 už, 16 prieš. Antroji pakeitimo dalis priimta. Dabar 36 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 39 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, pakeitimas atmestas. 40 pakeitimas kas už, prie, e, susi, susilaiko, kas prieš. Pasitikrinkime balsavimą dėl šio pakeitimo, dėl 40 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsuoti baigiame. 22 prieš, 8 už, didelė persvara atmestas. 41 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko. Pakeitimas priimtas. Dabar bals, galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Beveik vienbalsiai. Sveikinu nuomonės referentą. Dabar šeštas darbo tvarkės punktas. Dėrybos. Dėrybos Dėl Europos socialinio fondo jūs žinote, kad dėrybos jau e, prasidėjo naujo kadencijoje, vyko trys e, trilogai vasarį ir kovą. Per pastarąjį mūsų posėdį mes e, paskyrėme kolegę Konstans Krell ir Andrei Novakov pranešėjais. Ir taryboje darbas šio klausimu jau pasistumėjo į priekį ir mes dabar galime e, atnaujinti dėrybas. E, jos turėtų prasidėti labai greitai, jeigu bus e, suteikti įgaliojimai. Jos turėtų prasidėti rytoj po pietų. Reglamento 62 straipsnėje yra išdėstyta parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija ir juo yra suteikiami įgaliojimai dėrėti su kitomis institucijomis. Atsakingas komitetas e, balsų, savo narių balsų daugumą gali nuspręsti e, pradėti dėrybas e, bet kuriuo metu. Taigi siūlau dabar balsuoti dėl dėrybų atnaujinimo dėl šio dosie. Šis dosie jums visiems yra gerai pažįstamas ir yra labai svarbus. Ir turime turėti galvoje tai, kad Dėrybos negalės būti atnaujintos, jeigu mm, ne, nebalsuos daugiau nei 200 nariai. Tai, taigi mūsų komitetas e, turi patvirtinti tą sprendimą. Dabar klausiu pranešėjų, ar jie norėtų trumpai pasisakyti prieš mums balsuojant. Ar Andrei Novakov norėtų pasisakyti. Ir taip pat Konstans e, Krell po to. Ačiū, pona pirmininkė, noriu paprašyti kolegų, kad jie teigiamai balsuotų už um, įgaliojimų pradėti dėrybę suteikimo. Mūsų spaudžia laikas baigti kaip galima greičiau, dar pirmininkaujant um, Suomijai, kad viskas prasi, viską būtų galima įgyvendinti nuo 21 metų sausio pirmos dienos. Tai reiškia, kad reikia darbą baigti su senaja komisija ir dar pirmininkaujant Suomijai. Ačiū. Ačiū, pona pirmininkė. Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Galiu tik tai pritarti tam, ką sakė Andrejus. Tikrai e, būtų gerai baigti dėrybas dėl pirmojo antrojo ir penkto blokų baigti dėrybas dar pirmininkaujant Suomijai, todėl jas reiktų pradėti nedelsant. Ačiū. Visiškai pritariu mūsų pranešėjų nuomoniai. Jau ilgą laiką vyko neformalios diskusijos, jos buvo mm, pozityvios ir manau, kad galime dabar atnaujinti dėrybas kaip galima greičiau. Dabar balsuosime elektroniniu būdu. Taigi, ar esate už tai, kad būtų e, atnaujintos dėrybos su taryba dėl mm, reglamento, mm, vadinam, Europos e, regioninių vystimosi fondų. Pradėjome balsuoti. Įkliu. Balsuoti baigiame. 37 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu pranešėjus ir linkiu jiems e, sėkmės dėrybose, kurios prasidės. E, e, kaip jau sakiau, pirmasis trilogas numatytas jau rytoj. Ir galite būti tikri, kad dėrybų komanda ryštingai ir tvirtai gins e, sanglaudos politiką artimiausiams metams. Ir toliau ta pati procedūra dėl kito fondo, regionės plėtros fondo. Pagal 52 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, kaip jums minėjau, parlamentas per pirmąjį svarstymą patvirtino savo poziciją ir taip suteikė įgaliojimus daryboms su kitomis institucijomis. Atsakingas komitetas balsų dauguma gali nuspręsti pradėti dėrybas bet kuriuo momentu po sprendimo prieimimo ar bendra pranešėjai, tai yra Andrija Kocolino, norėtų trumpai dabar tarti žodį prieš mums pradant balsuoti. Andrija, prašau. Ačiū, norėjau tik pasakyti, kad e, šis balsavimas iš tiesų labai svarbus, nes per artimiausias savaitės galėtume pradėti organizuoti pirmosius susitikimus. Taigi, ačiū, pradėsime balsuoti, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. Balsuoti baigiame. Taigi, atsakymas e, vienareikšmiškas ir e, mes galime artimiausiu laiku vėl pradėti atnaujinti darybas. Noriu pasveikinti pranešėjus ir palinkėti sėkmės darybose dėl FEDER ir e, kurios tikrai bus kitokios nei darybos CPR. Taigi dabar tokiu pačiu būdu priimsime sprendimą dėl teritorinio bendarbiavimo, dėl Interreg programos. Bendra pranešėjas yra Paskal Arimo, jeigu jis norėtų kalbėti, suteiksiu jam žodį, jeigu ne, tuomet iš karto pradėsime balsuoti. Ačiū, mielas pirmininkė. Norėčiau kolegas paraginti balsuoti dėl galimybės pradėti trilogo darybas. Parlamentas yra tam pasirengęs, dėl tarybos pozicijos kol kas yra šiek tiek neiškumų, tačiau vis tiek turėtume stengtis pradėti darybas. Taigi, pradėsime balsuoti dabar dėl klausimo, ar sutinkate atnaujinti darybas su taryba dėl interreg reglamento. Pradėme balsuoti. Balsuoti. Baigiame. vienbalsiai mūsų komitetas išreiškė norą kuo greičiau atnaujinti šias e, dėrybas e, labai svarbių klausimų. Ta pati tvarka galioja ir mechanizmui susijusiam su administracija administracinėmis ir teisinėmis e, kliūtimis e, trukdančiomis e, tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Inėja, dabar žodis gynėjo pranešėjų, o po to balsuosime. Aš pirmininkė, man tikrai džiugu tęsti praėjusios kadencijos darbus šią temą, siekiant palengvinti gyvenimą tiek paprastiems žmonėms, tiek institucijoms pasienio regionuose. Noriu Jums pranešti, kad e, galiu steigti Jums ir papildomus informacijos apie darybas kartu su komandos nariais. Dabar turėtume balsuoti. Ačiū, sako pirmininkas. Taigi pradėkime dabar balsavimą dėl e, sprendimo atnaujinti dėrybas su taryba, dėl šio reglamento balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. E, sprendimas priimtas ir e, linkiu sėkmės pranešėjui. Ta pačia tvarka e, priimsime sprendimą dėl darybo atnaujinimo susijusio su šalstiniu finansavimu nuo 21 iki 23 metų. Pone Moždanovska dabar e, paprašė žodžio. Ačiū, pana pirmininkė, noriu paprašyti patvirtinti darybinius įgaliojimus, nes parlamentas yra pasirengęs pradėti trišalės darybas, nors kol kas tarybos opozicijos nėra patvirtinusi, nepaisant to šis klausimas tikrai yra labai svarbus, nes <clears throat> komisija patikė pasiūlymą per artimiausius trejus metus sumažinti įnašus nuo 3 iki 1 procento. Regionų plėtros komitetas mano, kad reikėtų vis tik tai patvirti mažiausiai 2 procentų dalį, todėl šis klausimas ir darybos bus labai svarbios. Prašau patvirtinti jų galiojimus. Ačiū. Ačiū už papildomą informaciją. Pradėsime balsavimus dėl darybų pradžios. Taigi sprendimas atnaujinti darybas patvirtintas, linkiu pranšiais sėkmės darybose. Dešimtasis darbo atvarkės klausimas dėl paramos finansinės valstybėms narėms, siekiant sumažinti didelę finansinę naštą tenkančią Europos Sąjungai dėl e, Junktinės krystės įstojimo be susitarimo. Žinote, kad e, iš esmės Junktinė karalystė turėtų įstoti, išstoti iš Europos Sąjungos e, spalio 31 dieną tačiau kol kas e, aiškumo dėl šio išstojimo nėra, turint omenyje nuolat besikeičiančią politinę padėtį ir labai sudėtingą politinę padėtį, todėl labai sunku yra prognozuoti e, tai, kas gali vykti spalio 31 dieną, ar bus sustarimas, ar nebus jokio sustarimo, iš tiesų niekas negalėtų to nuspėti, todėl per tą laiką, manau, mes turėtume e, manyti, kad susitarimo pasiekta nebus ir todėl atsižvelgti į atitinkamą finansinį poveikį daugeliu regionų ir valstybių narių, jeigu vis tik tai susitarimo nebūtų pasiekta, nes šios valstybės regionai palaiko glaudžius ekonominius ryšius su Junktinė karalystė, todėl komisija siūlė pakeisti reglamento nuostatus dėl ES solidarumo fondo numatant e, atitinkamą sumą lėšų, kurias būtų galima panaudoti, teikiant pagalbą regionams ir šalims narėms, kurios patirtų ypatingai didelę žalą dėl Junktinės karalystės išstojimo. Šis pasiūlymas e, yra susijęs su dviem aspektais. Pirmas aspektas, e, <clears throat> jeigu nebūtų pasiektas susitarimo, reikėtų atitinkamai pakeisti fondo lėšų panaudojimo paskirtį, nes šiuo metu yra numatyta šio fondo e, atlyginti tik tai gamtinio nelaimę padarytą žalą. Todėl dabar uh, siūloma nuo 19 iki 20 metų leisti pasinaudoti e, šio fondo lėšomis nuo lapkričio 1.2019 metų, siekiant gauti tinkamas kompensacijas susijusias su breksitu ir jos būtų išmokamos iki 20 metų pabaigos ir galės sudaryti tik tai 50 procentų viso fondo biudžeto, likusią dalį paliekant uh, kompensacijoms e, už žalą patirtą dėl gamtinių nelaimių. Antroji hipotezė neturinti nieko bendro su breksitu, pagal ją nuo 10 iki 25 procentų siūloma padidinti įmokas į fondą. Ir e, atitinkamus pokyčius siūlo komisija, nes dabartinės įmokos, manoma, yra nepakankamo dydžio ir dėl to nukenčia e, kompensavimo, žalos kompensavimo e, dėl gamtinių nelaimių laikas ir mastai. Rugsėjo penktą dieną gavome atitinkamą kreipimasi. Turiu pasakyti, kad rugsėjo 5 dieną Breksto be sustarimo tikimybė buvo labai didelė. Šiandien iš tiesų vis dar nežinome, kas gali vykti tačiau tarp rugsėjo 5 ir šiandienos padėtis vis dėlto šiek tiek pasikeitė. Ir iš tiesų visiškai dabar jau negalime būti tikri tuo, kad spalio 301 dieną breksitas iš tiesų įvyks. Taigi tokia yra sudėtinga ta dabartinė situacija. Vadovų taryba savo ruoštų pranešė, kad e, nukėlė šio klausimo svarstymą iki tos dienos, kai e, atsiras daugiau aiškumo dėl breksito aplinkybių. Ir per tą laiką e, šis pasiūlymas iš visų galėtų tapti labai aktualus. atrodė, kad kai kurios valstybės narės e, vadovų taryba norėtų iš esmės pakeisti poziciją pagal ir nuostatas, pagal kurias būtų galima pasinaudoti fondo lėšomis. Žinote, kad vadovų taryba turi galimybę reaguoti pakankamai greitai, kitaip nei Europos parlamentas, kuriame yra numatytos labai aiškios teisėkuros procedūros, kurios vykti turi tinkamą tvarką ir vyksta daug ilgiau nei taryboje. Taigi mes iš esmės neturime galimybės taip greitai reaguoti kaip vadovų taryba, nes e, mūsų varžo, e, mūsų komitetų ir plenarių posėdžių tvarkaraštis. Todėl jums ir buvo pasiūlyta priimti sprendimą su paprastinta tvarka. Tokiu būdu e, paliekant savo galimybę nerizikuoti ir balsuoti dar iki spalio 31 dienos. Tačiau taip pat ir e, koordinatoriai diskutavo tarpusavyje ir Mm, taip pat sutarė pasirinkti supaprastintą procedūrą. Ir kaip šio komiteto pirmininkas ir pranešėjas, aš būtent noriu Jums dar ir pasakyti, kad e, taip pat turime galimybę iki spalio 31 dienos tam tikrą prasme peržiūrėti savo poziciją Tai reiškia, kad e, norėdami užtikrintumo turėtume pasirinkti paprastą procedūrą, tačiau jeigu spalio mėnesio per spalio mėnesį pamatysime, kad breksitas vis tik tai spalio 31 dieną neįvyks, tai aš kaip e, pirmininkas e, pasilieku savo galimybę pasiūlyti jums ir paprašyti nukelti uh, šio reglam, balsavimą dėl šio reglamento į kitą plenarinę sesiją ir tokiu būdu e, padiskutavęs su koordinatoriais e, regionų plėtros komiteto vardu mes galėsime plenariniam posėdžiui teikti atitinkamus pakeitimus, pagal kuriuos būtų galima pakeisti reglamento nuostatas. Tai reiškia, kad e, pakeitimai būtų teikiami komiteto vardu. E, tam, kad užtikrintume koordinatorių e, priimto sprendimo testinumą ir atsižvelgti į galimai pasikeisimas aplinkybės dėl brekstos. Šiandien aš siūlau Jums patvirtinti nutarimą dėl uh, svarstymų su paprastinta tvarka, pasiliekant galimybę nukelti šio balsavimą dėl šio reglamento į kitą plenarinę sesiją ir parengti atitinkamai komiteto vardu savo pakeitimus. Taigi, pirmiausiai dabar steiksiu žodį koordinatoriams, o po to galės kalbėti kiti pageidaujantis komiteto nariai, nes mums reikės šiandien priimti tikrai svarbų sprendimą ir tas sprendimas turi būti geriausias įmanomas pasirinktas ir aš esu tikras, kad po diskusijos galėsime tą e, padaryti. Pirmiausiai e, Konstans Krelio, po to Andrėjus Novakas. Ačiū, pane pirmininkė. Dalyvavau e, diskusijoje tarp koordinatorių ir pasisakiau su paprastinta procedūra, tačiau per tą laiką gavau informacijos apie tai, kad taryba ne tik abejodama dėl breksito galimybės spalio 31 dieną, tačiau taip pat ir dėl lėšų paskirstimo solidarumo fondės, numatant 50 e, procentų skirti nuo gamtinių nelaimį nukentėjusiems regionams, taip pat e, neskuba priimti sprendimo, sprendimas ten yra patekęs į aklavietę, taryba panašu nėra pasirengusi 50 procentų e, solidarumo fondo lėšų išleisti gamtinio laimės žalos atlyginimui. Taigi turiu pasakyti, kad jeigu turėčiau daugiau laiko, galbūt taip pat pasvarstyčiau apie kitas finansavimo galimybės, nes paimti dabar 50 procentų iš solidarumo fondo e, tuo metu, kai e, vis daugiau regionų nukenčia nuo gamtos nelaimių, man atrodo, kad e, tikrai būtų pakankamai sudėtingas sprendimas. Todėl būtų įdomu pasvarstyti galimybę, turint omenyje, kad sprendimas taryboje taip pat užstrigo, paieškoti ir kitų galimybių finansiškai padėti nuo gamtinio laimė nukentėjusiems regionams, nes man atrodo, kad tikrai 50 procentų yra per didelė dalis, kuri turėtų būti atimta iš solidarumo fondo. Andrei Novakov, PP frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė na, Brexitas. Vis artėja ir mes turime turėti nors kažkiek tikrumo, kažkiek vilties, kaip visą tai vyks. Bet kai kalbame apie procedūras, reikia, kurias reikės taikyti, tai Aš su šiokia tokia abejonė vertinu Europos parlamento galimybės, yra skubos tvarka priimami sprendimai, tokia procedūra. Tikriausiai iš tiesų reikia dar pagalvoti, kokia procedūra reikės pasinaudoti, bet nebejotina vieną šį klausimą teks spręsti greitai ir gal reikėtų kai ką jau nuspręsti iki galimo susitarimo dėl jungtinės karalystės išstorimo. Aš manau, kad mes turime tikrai visą šitą darbą atlikti iki lapkričio pirmosios dienos. Tiesiog esu tuo įsitikinęs. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Renew frakcijos kolega Andrėjau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes jau anksčiau paskelbėme, kad pritarėme tokiai jūsų pasiūlytai procedūrai. Ir aišku, viskas priklausys nuo to, ką naują išgirsime, nes mūsų sprendimas, mūsų pozicija buvo suformuota remiantis ankstesniais faktais susijusiais su jungtinės karalystės išstojimu, bet aš manau, kad mums apsispręsti prireiks daugiau gal laiko. Ačiū. Žalieji. Pone pirmininkė, Aš manau, kad mes koordinatorių posėdėje susitarėme dėl supaprastintos procedūros taikymo dėl e, tų pačių priežasčių, apie kurias čia kalbame. Nes tuo tarpu data Junktinės karalystės įstojimo lieka nepasikeitusi spalio 31 diena. Aišku, jeigu įvyks pasikeitimų, tai tada ir mums reikės kažkaip keistis, bet aš manau, mes turėsime veikti greitai ir solidariai ir solidarumo fondo panaudojimas visai tinkamas dalykas būtų. Todėl aš visiškai pritariu Jums, kad reikėtų taikyti uh, supaprastinta procedūra šiuo atveju. Ačiū. Pone Denato. Ačiū. Kalbėsiu italų kalbą. Nuo pat pradžių aš buvau vienintelė koordinatorė, kuri pasisakė prieš supaprastintos procedūros be jokių jos pakeitimų taikymo. Ir tokia pozicija remiasi keliais motyvais. Pirmiausia, tai yra principo dalykas. Solidarumo fondas buvo įkurtas tam, kad būtų galima padėti nukentėjusiems nuo rimtų a, gaivalinių stichinių nelaimių, kokios jos bebūtų, bet būtent nuo a, natūralių gamtinių stichinių nelaimių. Ir aišku, e, įvykus kažkokiai gamtiniai katastrofai, neigiamos pasiekmės būna pačios įvairiausios ir kartais e, jų poveikis jaučiamas gana ilgai. Mes nežinome kitą vertus, kaip bus su jungtinės karalystės įstojimu, ar išstos be susitarimo ar e, su susitarimu. O faktiškai įstojimo pasiekmes e, nieko bendra neturi su stichinėmis nelaimėmis. Rinka pati turės susitvarkyti su įstojimo pasiekmėmis. Laisva priekyba konkurencingumas, rinkos ekonomika. Tai yra absoliučiai skirtingi dalykai, kurie nepatenka į solidarumo fondo lėšų skirstimo aprepti. Nes solidarumo fondas, kaip tik jo pavadinimas pasako visiškai aiškiai, kad tai remiasi solidarumo principu. Ir taip, aišku, gali būti, kad susidarys ekonomikos požiūrių valstybėse narėse gana sudėtinga situacija. Tačiau bet kurio atveju visada galima pasinaudoti lankstumo priemonėmis. Tiksliau jomis galės pasinaudoti, sakykime, nukentėjusios šalis. Ir a, galima pasinaudoti, pavyzdžiui, taip vadinamą auksinę taisyklę Ir aš manau, kad tikriausiai būtų įmanoma surasti kitų lėšų, pavyzdžiui, pasirengimo stojimui fondo lėšas būtų galima panaudoti, jungtinės karalystės neigiamiams padariniams sušvelninti. O jeigu mes kalbame apie supaprastintą procedūrą, pagal kurią 50 procentų solidarumo fondo lėšų bus panaudota toms jungtinės karalystės įstojimo neigiamoms pasiekmėms likviduoti, tai mes žengėme labai pavojingų kelių ateities požiūrių. Todėl aš manau, supaprastintos procedūros taikymas nėra gera mintis. Ir galbūt, aišku, reikėtų kaip tik pakeisti, pateikti pakeitimą dėl mažesnio fondo lėšų procento panaudojimo, ne 50 procentų. Tikriausiai tai nesusiję gal kažkiek dalykai, sakyčiau. Ir manau, yra penki parlamento nariai, kurie pasisako prieš supaprastintos procedūros taikymą. Todėl man įdomu būtų sužinoti, ar galėtų pakelti rankas tie, kurie nepritartų supaprastintos procedūros taikymui. Na taip, mes vis dar svarstome šitos visus dalykus ir pačią procedūrą. Ačiū. Ponas Fito. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, suprantu, dėl ko nerimauja kai kurie kolegos ir dėl ko neramina pasiūlyta solidarumo fondo lėšų procentas, nes solidarumo fondo tikslai visai kitokie, o jungtinės karalystės įstojimo neįgomo padariniai, taip, mes su jais susidursime, bet tai yra visai kitas dalykas. Ir supaprastinta procedūra, kaip sakė kai kurie kiti kolegos galėtų būti iš dalies pakeista. Tiksliau pasakius, gal reikėtų pakeisti patį solidarumo fondo lėšų panaudojimo. Ir kitas dalykas, mes turime galvoti apie lėšų, fondo lėšų apsaugą ateityje. Todėl labai abejoju dėl pateikto pasiūlymo. Ir taip pat pritariu pono Dinato pasiūlymui, nes aš sakyčiau, kad tikrai aš prieš supaprastintos procedūros taikymą. Ačiū toliau. Martin. Martin. Ačiū, jeigu teisingai supratau pirmininką, tai jis e, dabar siūlo e, pasirinkti tokį, tokią dviejų lygių procedūrą tam, kad galėtume užtikrinti jos lankstumą, nes e, tikrai šiuo metu niekas negali prognozuoti, kaip toliau vystysis e, breksitas, ar vyks greičiau, ar lėčiau, ar bus pasiekti kompromisai. Todėl aš kartu su kolegomis iš žaliųjų frakcijos taip pat siūlau patvirtinti tą dviejų lygių procedūrą e, tam, kad galėtume būti pasirengę tam tikriems surprizams iš Junktinės karalystės pusės, taigi dabar turėtume patvirtinti su paprastintą procedūrą ir jeigu aplinkybės pasikeistų, pasilikti galimybę grįžti prie įprastinės procedūros, todėl palaikau pirmininko pasiūlymą. Labai ačiū. Ar dar yra norinčių kalbėti Korina Kretų? Thank you, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasisakyti tais dviem klausimais ir kalbėsiu savo kalbą. Manau, kad uh, mums tenka pareiga apginti valstybės narės. Ir mes visi žinome, kad Junktinė karalystė yra trečioji pagal dydį mokėtoja į ES biudžetą, jį neša 13 procentų, tačiau tai, tai praktiškai, bet e, sanglaudos politika susijusi su 25 procentais įmokų. Ir iš tikrųjų breksitas labiausiai paveiks mažiau įsivyščiusius regionus. E, Ir mes žinome, kad 19 ir 20 metai yra tie metai, kai praktiškai mes kaupsime sąskaitas. Taigi reikia e, apsaugoti regionus, nors nepaisant to, kad Junktinė karalystė e, įsipareigojo į ES biudžetą mokėti iki 2023 metų, tačiau vis dėlto atsiradęs yra pavojus, kad tos lėšos nepasieks mažiau išsivyščiusių regionų. Toliau, kalbant apie solidarumo fondus, aš pritariu mūsų koordinatorės ir jūsų pirmininkė nuomoniai. Deja, tie fondai nebuvo sukurti kaip fondai nenumatytoms situacijoms ir iš tikrųjų daugiausia, didžiausia vis dėlto našta tenka valstybėms narėms. Aš manau, kad naujame reglamente reikėtų daugiau lankstumo, nes pastaraisiais metais susidūrėme su labai sudėtingomis problemomis, mm, ypač pavyzdžiui žemės drebėjimų e, Italijoje. Ir buv, na, išgyvenome sunku laiko, laikotarpį, valstybės narės turėjo pateikti įrodymų apie padarinius, o iš anksto išmokėto lėšų nepakako. Toliau, kalbant apie gaisrus Portugalijoje, dėje buvo ir žuvusių asmenų, bet dėje tų solidarumo fondų nebuvo galima panaudoti, siekiant kompensuoti už prarastas e, gyvybės. Taigi reglamente buvo įtvirtintas tam tikras cinizmas. Taigi aš manau, kad reikia ieškoti kitų išteklių ir taip pat reikia padėti valstybėms narėms, kurios išgyvena stikinės nelaimės. Dėkoju Korin Kretu, dabar ponas Bogovič. Brexitu, Inga. Dabar diskutuojama apie Brexitą ir gamtos nelaimės vienu metu. Nu. Mm. Yra tokių minčių ir pozicijų, kad nebūtinai žmogus yra kaltas dėl klimato kaitos ir gamtinių nelaimių, tačiau dėl breksito čia tokių abejonių ne, nelieka. Aš manau, kad breksitas iš tiesų padarys didelės žalos. Sumos, kurios čia yra uh, minimos, tikrai E, yra per mažos, mano manimu. Džonsas kalba apie 18 milijardų svarų, mes kalbame apie 600 milijonų per du metus. Ir e, šios sumos iš tiesų netitinka konteksto, turint omenyje, kad e, turėtume palikti ir pakankamai lėšų kovoti su gamtinėmis nelaimėmis. Pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas čia, mano manimu, tiktų geriau, tačiau parlamentas bet kokiu atveju turi reaguoti greitai, pasilikdamas savo galimybę vėliau dar tam tikrų pakeitimų patvirtinti. Nenuramindamas tų, kurie baiminasi dėl e, galimai didelio masto žalos susijusios su breksitu, nes e, kai kurios valstybės mano, kad e, jų bendros nacionalinės pajamos gali sumažėti dėl breksito 0,3 e, procento, jeigu nebūtų patvirtinta visiems primtina žalos kompensavimo tvarka. Tačiau bet kokiu atveju turėtume pasiūsti aiškę žinę, e, kuri nuramintų tuos, kurie dabar labai baiminasi dėl breksito. Ponas Arinu. Ačiū, pana pirmininkė. Šią supaprastą tvarką mes turime pasilikti galimybę reaguoti greitai, jeigu kai kurios valstybės narės e, patirtų didelio masto žalos. Viena iš tokių valstybių narių yra mano šalis. Anksčiau diskutuodami mes e, jau sutarėme, kad būtent tokį sprendimą turėtume priimti. Žinoma, viską gerai patikrinę tačiau prieš penkias minutės gavau informaciją iš savo šalies ir kitų valstybių atstovų taryboje. Gavau prašymą iš tiesų viską labai įdėmiai įvertinti, nes tokios šalis kaip Airija, Belgija ir Prancūzija gali patirti didžiausią žalą dėl breksito ir dabar siūloma kompensavimo tvarka būtent šioms šalims tikrai nebūtų pati tinkamiausia, nes kriterijai yra nustatyti tokie, kokie yra nustatyti. Todėl reikėtų labiau atsižvelgti šių trijų šalių poreikius ir galbūt šiek tiek pakeisti dokumento teksto nuostatas. Na, žinome, kad supaprastinta tvarka reikalinga e, dėl to, kad nenumaldomai artėja spalio 31. Tačiau galbūt e, mums būtų naudinga pasitelkti čia supaprastintą procedūrą, čia, tačiau numatant galimybę teikti pakeitimus tam, kad būtų galima e, atsižvelgti į visų poreikius ir nuogastavimus. Uh, nes gavau taip pat informacijos apie tai, kad e, taryba buvo pranešta, jog Borisas Džonsonas yra pareiškęs, kad mes vis tiek išstosime spalio 31, nesvarbu, kas įvyktų. Todėl šioms trim šalims tikrai kyla didelė žalos grėsmė. Taigi turėtume pasirinkti su paprastą procedūrą, tačiau pasilikdami galimybę mums vis tik tai dar pareikšti savo nuomonę ir teikti pakeitimų pasiūlymus. Ar galėtume tokią tvarką taikyti? Dar yra du norinčius, norintys pasisakyti ir tada baigsime kalbėtojų sąrašą. Vis pirma, kolega Pocolino. Na, aš manau, kad supaprastinta procedūra su pakeitimais yra geras požiūris. Galėsime padirbėti kartu ir pasiruošti plenariniam e, posėdžiui. Ir kaip jau buvo pasakyta, taryba šiuo klausimu nėra vieninga. Na, mes galime pasakyti taip supaprastintai procedūrai, bet taryba gali sugalvoti kažką kitą ir tada mūsų rankos bus surištos. Na, bet manau, kad ta supaprastinta procedūra su pakeitimais yra gera mintis. Uh, Bet, bet kuriuo atveju turiu abejonių, ar šis fondas yra pats tinkamiausias šiam tikslui. Manau, kad yra kitų lėšų, kurias būtų galima panaudoti. Mm, ir taip sušvelninti tą šoką, kuris gali pasijusti po spalio 31 dienos. Ačiū dabar, ponas Fansa. Ačiū. Noriu dar kartą pabrėžti, kad ši procedūra paremta solidarumo fondų nėra tinkama. Na, tai nėra tas fondas, iš kurio panorėjęs gali pasiimti pinigų, tai nėra bankomatas. Uh, Ir iš tikrųjų šis dalykas nėra jokia staigmena, apie tai mes kalbame jau seniai ir visi žinome, kokiu gali būti padarinių. Manau, kad šio fondo kaip bankomato naudojimas m, mm, tokiems dalykams, kurių galima tikėtis, sukuria labai mm, pavojingą precedentą ateičiai. Nes Šis fondas turi būti, šiaip yra skirtas e, tam tikrų tikrai nenumatytų reiškinių, tarkime, potvinių ar kitų reiškinių padarytos žalos kompensavimui. Žinoma, breksitas sukurs problemų, niekas to nebando paneigti, bet tas problemas bus labai sunku suskaičiuoti, bus sunku rasti jų kiekybinę išraišką. Uh, tai nėra tas pats kaip sugriuvęs tiltas. Na, taigi, kaip sakė Kocolino, reikia numatyti finansavimą, bet galbūt būtų galima pasinaudoti kitų fondų, nesolidarumo fondų. Na, mes ir toliau priešinsime su paprastintai procedūrai, nes iš esmės yra daroma klaida e, siekiant pasinaudoti solidarumo fondų. Ponas Bižų. Ačiū. Na, turiu pasakyti, kad e, mes sutinkame, turėdami galvoje ir e, galimas būsimas tikinės nelaimės dėl klimato kaitos, mūsų nuomonė reikia turėti galimybę e, reaguoti greitai ir tinkamai. Žinoma, kyla klausimas, kaip. Ir kaip jau sakė kiti, panašu, kad hmm, vidaus darbo tvarkos taisyklių 52 taisyklės antra dalis siūlo sprendimų. E, tai yra supaprastina procedūra, po kurios vėliau būtų galima pateikti pakeitimų. Tai mums užtikrintų reikiamą e, lankstumą. Mm, ir manau, kad turime sprendimą šioje situacijoje. Ačiū. Dabar kolega Kef. Ačiū. Noriu pritarti šiandien mums pateiktam pasiūlymui. Nedažnai kalbu apie savo tautybę, pilietybę, bet e, vis dėlto kaip žmogus atstovaujantis pietų Airijai, manau, kad yra dabar laikas išreikšti solidarumą su mūsų kaimynai šiaurėje ir mes turime tikrai gerai įvertinti tikrus iššūkius, kurių atneš breksitas. Manau, kad dabar yra laikas paremti kolegas, kurie gyvena netoli nuo tos vietos, kur aš gyvenu, nuo Dublino pietų Airijoje. Aš tikrai sutinku, kad tai nėra gamtinė stichinė nelaimė, tai yra žmogaus sukurta katastrofa, bet iš apskritai daugelįje stikinių nelaimių, stikinių katastrofų mes matėme ir, ir žmogaus ranką, jas sukėlė žmogus. Taigi, manau, būtų prasminga e, tą fondą taikyti ir kitai žmogaus sukurtai katastrofai, tai yra breksitui. Ačiū. Pone Možladovška dar paprašė žodžio. Ačiū. Mes visi suprantame, kad reikia reaguoti ir reikšti solidariai, reikia pasiruošti ir užtikrinti paramą e, toms šalims, kurios labiausiai pajus poveikį, kurių ekonomika pajus didžiausią poveikį pastraukus Junktiniai karalystiai. Tačiau reikia ieškoti optimalaus sprendimo. Na ir Dabar kalbame apie solidarumo fondą. Jis gali būti laikomas tokia bazinė priemonė e, skirta kovoti su neigiamais padariniais, bet tai kelia abejonių. Kaip jau sakė kolegos, šis fondas buvo sukurtas siekiant e, reaguoti į vairius klimato reiškinius ir gamtinės nelaimės. Ir na, mes žinome, kad e, tokių stikinių nelaimių e, rizika vis didėja, todėl mes turime viską labai kruopšiai apmastyti. Galėtume čia numatyti e, supaprastintą procedūrą, bet būtina taip pat numatyti ir galimybę teikti pakeitimus. Ačiū. Manau, kad mums tenka politinė atsakomybė E, mes privalome galvoti apie tai, e, ką e, įmanoma, ko praktiškai neįmanoma numatyti, nors, na, egzistuoja tik galimybė, kad spalio 31 dieną įvyks kietasis breksitas ir mes turime numatyti priemonės. Tačiau diskusija parodė, kad e, nelabai entuziastingai vis dėlto reaguojama į Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Visų pirma, nenorima pritarti griežtai supaprastintai procedūrai Ir aš taip pat manau, kad mūsų parlamentas turi čia prisidėti ir prisijimti, atlikti teisėkuros institucijos funkciją. Ir mm, tikrai, na, įprasta, kad mūsų komitetas ir sidūrė šitokia patėtyje, tačiau mes, mums tenka prievolė vis dėlto įsivaizduoti tai, ką šiandien praktiškai įmanom, sunk, tai, kas sunkiai įsivaizduojama. Uh, turime įsivaizduoti, kad spalio 31 dieną vyks kietasis breksitas. Ir Na, vis dėlto dėl pasiūlymo buvo išreikšta bejonių, daug kas priminė, kad solidarumo fondas buvo numatytas stikiniams nelaimėms, dabar mes ir kad tų stikinių nelaimių dabar daugėja, o ta, tas pasiūlymas, kuris buvo pateiktas, bent jau turi numatyti galimybę ir teikti pakeitimus. Taigi, mm, nesiūlau dabar balsuoti, nes balsavimas mus gali padinti mūsų susiskaidimus, aš siūlau kompromisinį sprendimą. Ta kompromisinį sprendimą paminėjo ir, ir, ir ponas Bižų. Uh, tas sprendimas yra įtvirtintas mūsų darbo tvarkos taisyklėse. Ir ten yra numatyta, kad jeigu taikoma pro, supaprastinta procedūra, pirmininkas gali pasiūlyti arba pranešėjai gali parengti e, pakeitimų, e, kuriuose būtų atspindėtos diskusijos komitete. Ir e, jeigu bus pasiektas tam tikras e, balsų skaičius e, komitete. E, tie pakeitimai bus pateikti. Ir tokią galimybę turime, taigi taikytume supaprastintą procedūrą su pakeitimais. Ji jau buvo taikyta mūsų komitete jie tai žino tie, kas dirbo ankstesnėje kadencijoje ir noriu pasakyti, kad tai nebus kažkokie pakeitimų pakai, pakaitalai, tai bus tikri pakeitimai, kuriuos teiks mūsų komitetas. Na, taip pat yra ir, ir kita hipotezė. Galėtume pasakyti, kad šiandien mes pritarėme mm, supaprastintai procedūrai, tokiai, kokia ji buvo pasiūlyta, o po to uh, E, spalio mėnesį, atsižvelgdami į pasikeitimus situacijoje, mes e, prašome balsavimo plenarnėme posėdėje ir tuo metu mūsų komitetas e, rengia mūsų komiteto pakeitimus, kurie būtų teikiami plenariniam posėdžiui, kai bus balsuojama dėl reglamento. Galbūt pirmasis pasiūlymas galėtų tikti visoms politiniam frakcijoms. Todėl aš mm, vėl pradėsiu koordinatorių diskusiją. Noriu paklausti, ar norėtumėte šiek tiek laiko, penkių minučių, pavyzdžiui, pertraukos. Tikrai mm, mielai ją suteiksiu. O jeigu pertraukos nereikia, tai iš karto vėl pradėsiu diskusiją, suteiksiu žodį koordinatoriams, kad e, jie išreikštų savo poziciją ir po to mes patvirtinsime komiteto poziciją. Pirmiausia, suteiksiu žodį Andrei Novakov, EPP frakcijos atstovui. Aš norėčiau paprašyti penkių minučių pertraukėlės, manau, kad tai bus lengviau. Gerai, puiku. Penkių minučių pertrauka. Po penkių minučių vėl susirinksime čia. Noriu priminti, kad vėliau šiandien vyks komisaro klausimai. Taigi turime pasilikti laiko šiam darbui. Penkių minučių pertrauka. Bien. J'espère que ces cinq minutes d'interruption auront été. Na gerai. Tikiuosi, kad produktyviai išnaudojote trumpą pertraukėlę ir grįžkime prie mūsų koordinatorių diskusijos ir noriu paprašyti, kad dabar koordinatoriai labai aiškiai išdėstytų savo pozicijas ir tada balsuosime. O balsavimas bus štai dėl ko. Ar galima taikyti, ar nepagėdautina taikyti uh, supaprastintą procedūrą EPP. Ačiū, ponia pirmininkė. Mūsų frakcija laikosi pozicijos. Mes pritarėme 52.2 Ir mūsų pozicija yra išlaikyti 52.2. E, Ačiū. Mūsų politinė frakcija yra pasirengusi pritarti su paprastintai procedūrai, bet su pakeitimais. Tai reiškia, kad turėtų būti taikoma 52.2 nuostata. Ačiū, Renew frakcija tarą. Mes taip pat pritarėme su paprastintai procedūrai, su galimybė teikti pakeitimą pagal 502.2 tai e, nuostatą. Ačiū. Žalieji. Na, mes irgi pasisakome už supaprastintą procedūrą su pakeitimu ar pakeitimais, bet neaišku, kai bus teikiami tie pakeitimai nes gali būti taip, kad tiesiog neliks pakeitimams laiko. Ir nebejotinai mes vis tiek turėsime kaip komitetas suformuoti savo nuomonę, o jeigu bus teikiami pakeitimai, tai tada bus ir pranešimas, šešėliniai pranešimai ir taip toliau. Sava procedūra. Ačiū. Edi, frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes prieš supaprastintos procedūros taikymą. Mūsų vertinimu net e, taikant supaprastintą procedūrą ir teikiant pakeitimus neturime galimybės tinkamai apsvarstyti pakeitimus kaip turėtų būti tokio svarbaus sprendimo atveju. Ir mes taip pat tikimės, kad komisija pateiks naują pasiūlymą dėl kito fondo lėšų panaudojimo ir tų lėšų panaudojimo naujų parametrų. Ačiū. ECR, EKR, ar jūs pritarėte, kad reikėtų siekti kompromisinio varianto? Ir tai būtų taikyti supaprastintą procedūrą, bet su pakeitimais ne pirmininkę, todėl kad akivaizdu, jog čia iškyla tam tikras prieštaravimas. Mes išklausime įvairių kolegų nuomonės bei pasirinkto varianto kritiką. O kolegos kritikavo o, būtent šio fondo lėšų panaudojimą. Aišku, buvo kalbama toliau ir apie pakeitimus, bet aš išvelgiu čia prieštaravimą jeigu prisiminsime, ką sakė daugelis kolegų, nes daugelis kolegų sakė, kad jie prieš pasiūlymą. O procedūra kaip tik numato teigiamą galimybę veikti taip, kaip jūs, pirmininkė, apibūdinote, bet e, tai visiškai nenumato galimybės teikti priešingas nuomonės, tai yra e, nesutikti. Kitaip sakant, e, tai labiau daugumos, o ne metodo esmės klausimas. Bet kuriuo atveju, aišku, jeigu bus pakeitimai, tai pakeitimus reikės svarstyti. Bet aš manau, kad geriausia būtų, jeigu komisija pateiktų kitą pasiūlymą, kuris būtų daug, dėl daug tinkamesnio fondo lėšų panaudojimo. Tada galima kalbėti yra su paprastinta procedūra. Ir pirmininkė, aš labai aišku atsiprašau, bet mes tikrai negalime atsitraukti nuo mūsų ankstesnės pozicijos. Ačiū. Mes pritarėme su paprastai procedūrai, numatant galimybę teikti pakeitimus ir e, tikimės, kad e, tie pakeitimų pasiūlymai turi būti iš anksto aptariami ir patvirtinami komiteto balsų daugumą. Tokia yra žaliųjų pozicija. Très bien. Bien. Kągi labai gerai. EKR frakcijai e, pasakysiu, kad, na, tikrai suprantu, kad reikia nuseklumo, tačiau taip pat turite suprasti, kad jeigu supaprastinta procedūra su pakeitimais nebus patvirtinta, tai nereikš, kad e, pasiūlymas nebus e, nagrinėjimas. Tiesiog tada bus taikoma įprasta procedūra, remiantis mums pateiktų Europos komisijos e, pasiūlymų. Ir jeigu bus pakeitimų, kurių tikslas bus atmesti pasiūlymą, galima įsivaizduoti įvairius scenarius, tai Gali būti, kad ir čia, ir plenarinėme posėdėje atsiras e, balsų dauguma remianti kitą scenarių. Bet e, ne, niekas šiame komitete nėra labai entuziastingai nusiteikęs dėl komisijos patikto pasiūlymo. Tas pasiūlymas tikrai yra netobulas, bet juo yra siekiama e, reaguoti į skubų atvejį. Ir dėl to mes ir manome, kad e, mums tenka atsakomybė galvoti apie pasitraukimo be susitarimo galimybę. Ir mes taip pat norime galimybės atlikti savo vaidmenį ir teikti pakeitimus. Taigi išklausęs visų frakcijų, galiu pasakyti štai, ką yra pateiktas pasiūlymas. Tai yra supaprastinta procedūra, grindžiama 52 straipsnio antraja dalimi mūsų darbo tvarkos taisyklėse. Tai yra supaprastinta procedūra su komiteto pakeitimais, kurie, žinoma, atspindės e, frakcijų poziciją ir kuriuos parengs e, frakcijų darbuotojai. Ar kas nors prieštarauja šiam pasiūlymui. Jeigu yra prieštaravimų, tai prašau apie juos pasakyti. Prašau atsistoti. Très bien. Donc, il y a six membres qui sept. Taigi septyni nariai prieštarauja. Penkių narių pakanka kad būtų atmestas pasiūlymas, tai reiškia, kad e, taikysime įprastą procedūrą ir rytoj, ir, e, e, rytoj iš naujo nagrinėsime pasiūlymą koordinatorių posėdėje. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos parlamento ir tarybos reglamentas papildomas nuostatomis dėl finansavimo taikant fiksuotąją normą. Turime dabar nagrinėti šį projektą, kurį patikė Europos komisija. Ten yra numatoma sistema dėl techninės paramos valstybėse narėse. Ir e, šis e, reglamentas yra susijęs su omnibus reglamentu ir 56 straipsnio 5a dalimi. E, ten komisijai numatoma galimybė e, numatyti finansavimą taikant fiksuotąją normą. Taigi yra sakoma, kad valstybės narės gali taikyti fiksuotąją normą e, kompensuojant techninės pagalbos sąnaudas. Ir komisija teigia, kad E, patirtis įgyta teikiant techninę paramą e, iš tikrųjų rodo, kad reikia supaprastintos e, tvarkos ir mm, svarbiausias dalykas yra tai, kad siūloma, komisijos siūloma fiksuota norma dėl techninės paramos kompensavimo yra skirta uh, regionės plėtros fondui išskyrus regioniniam bendradarbiavimo e, veiksmams ir ta norma yra 4 procentai. O kalbant apie teritorinį bendradarbiavimą, ta norma yra 6 procentai. Ir terminas teikti prieštaravimą mm, yra numatytas 19 metų spalio 28 dieną ir galima tą terminą dar pratesti, pratesti dviem mėnesiam. Dabar noriu paprašyti Europos komisijos pristatyti deleguotojo akto projektą, po to suteiksiu žodį koordinatoriams ir kitiems komiteto nariams. Mm, ar komisijos atstovų yra? Prašau žodis jums. Merci, monsieur le président. Um... Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad jūs jau labai išsamei pristatėte pasiūlymą, taigi jums leidus E, paminėsiu tik vieną kitą dalyką. Jūs, kaip, kaip ir sakėte, omnibus reglamentas mums suteikia galimybę daugiau taikyti supaprastintų sąnaudų, daugiau fiksuotojų normų ir apskritai numatė didesnį supaprastinimą įgyvendinant sanglaudos politiką. Ir komisija teikdama pasiūlymus ir vadovaudamasi tam tikrų požiūrių 20 21-21 metų laikotarpiu jau buvo numatyta nemažai supaprastintų nuostatų, įskaitant ir fiksuotąją normą dėl techninės pagalbos teikiamos pagal visas programas. Taigi šis deleguotasis aktas iš esmės bus tarsi tiltas e, tarp dabartinės padėties, dabartinių sąlygų ir numatomo požiūrio kitam laikotarpiu. Ir jau dabar yra siūloma taikyti fiksuotąją normą techniniai paramai, techniniai pagalbai. E, techninė pagalba, mūsų nuomonė, yra viena iš pagrindinių sričių, kur reikia supaprastinimo ir tai yra dėl kelių, taip yra dėl kelių priežasčių. Žinote, kad techninės pagalbos programos egzistuoja, techninė pagalba teikiama, kad e, būtų galima veiksmingiau gyvendinti programas. Mes žinome, ką. Ką reiškia techninė pagalba valstybėms narėms yra teikiama uh, parama organizuojant projektus, teikiant paramą naudos gavėjams ir steigiant techninius kometus programų įgyvendinimui. Ir mes taip pat žinome, kad techninės pagalbos įgyvendinimas e, gali reikšti labai didelę administracinę naštą naudos gavėjams ir programų valdytojams. Dažnai tai susijęs su patikrinimais, auditoriais, auditais. Reikia tikrinti labai smulkius išlaidų sąnaudų punktus, pavyzdžiui, viešojo transporto bilietus ir panašiai. Ir visa tai būtų galima daug veiksmingiau tvarkyti, taikant fiksuotąją normą. Taigi mes siūlome labai aiškę aišku paprastą variantą, e, kuria, kuriuo gali pasinaudoti programos. Mes iš esmės techninės pagalbos teikimą programai siejame su programos įgyvendinimo pažanga. Taigi, kas kartą, kai programa pateikia mokėjimo prašymą, mes e, pridedame tuos procentus, kuriuos minėjo pirmininkas, e, kiekvienam fondui kaip papildoma išmoka. Ir Taigi techninė pagalba gali būti teikiama mm, programai teikiant, darant pažangą. Žinoma, tai nereiškia, kad nėra maksimumo. Mm, techninės pagalbos maksimumas yra numatytas jau bendrųjų nuostatų reglamente, o tiksli suma techninės pagalbos skirtos kiekvienai programai yra nustatoma reglamente, bet e, taip yra panaikinama daug administracinės naštos, tvarkant techninę pagalbą, numatant tos techninės pagalbos patikrinimus ir taip suteikiama galimybė programos e, institucijoms sutelkti dėmesį į programos įgyvendinimą ir e, tai, kad e, pagal programą būtų įgyvendinti kokybiškiausi projektai. Ačiū, ačiū už šios labai gerus paaiškinimus. Dabar suteiksiu žodį koordinatoriams. Visų pirma, Konstans Krell, socialistų frakcijos vardu. Ačiū, pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad e, socialistai pateikė deleguoto, siūlymą dėl deleguoto akto, kuomet aš rengiau pranešimą dėl e, omnibus reglamento. Taip, pamenu, E, mūsų komitetui, tiek visam parlamentui buvo labai e, svarbu e, pakeisti ES finansinę sąrangą taip, kad ir sąjungos politikos rytyje būtų galima supaprastinti procedūrą, sumažinti biurokratinę naštą. Po intensyvių darybų mums pavyko to pasiekti. Ir svarbiausias dalykas valstybėms narėms ir regionams buvo tai, kad tą supaprastą tvarką jau buvo galima naudotis ir e, e, per e, dabartinę, dabartinės daugmetės finansinės programos vykdymo metu ir todėl labai palankiai vertinu šį pasiūlymą, kuris būtų naudingas įvairių partnerystės programų plėtojimui ir, ir kitoms iniciatyvoms. Taigi dar kartą už tai ačiū. Ačiū. Andrėjai žodis, ačiū pirmininkė. Aš, mano prisiminimai nėra patys e, maloniausi, prisimint kovą su administracinės naštos didinimu, todėl aš tikrai palaikysiu pasiūlymus e, palengvinti uh, paramos gavimo sąlygas, ypač e, turint omenyje e, bendrų nuostatų reglamentą. E, šis pasiūlymas yra labai naudingas, nes paramos gavėjams sumažėtų administracinė našta. Todėl manyčiau, kad komisija turėtų pritarti parlamento pozicijai padidinti procentinę dalį tiems fondams, kurių lėšos yra skiriamos techniniai pagalbai, e, įskaitant ir procedūrą susijusią su e, bendraja finansavimo dalimi. Ačiū. Mums knotik. Akivaizdu, kad paramos gavėjai yra suinteresuoti su paprastinta procedūra administracinės naštos mažinimu, todėl noriu padėkoti už šios pasiūlymus dėl paprasto reglamento ir juos palaikysiu. Pirmininkas, ačiū žaliųjų atstovai, ačiū pirmininkė, mes taip pat noriu padėkoti komisijai ir e, laukiame nekantri galimybės patvirtinti šį deleguotą aktą. ID frakcijos vardu, ponė Donato. Ačiū pirmininkė, aš taip pat e, pritariu šiam pasiūlymui dėl deleguoto akto, nes e, manau, kad e, tokiu būdu bus mažinama administracinė našta ir sudaromos geresnės sąlygos paramos gavėjams pasinaudoti Europinių fondų lėšomis, todėl galiu tik vispuškai palaikyti šį pasiūlymą. Ačiū. EKR ir GUE frakcijų koordinatorių salėje nėra, taigi galiu daryti išvadą, kad niekas neprieštarauja šiam deleguotam aktui ir galime manyti, kad jos svarstymas yra baigtas, taigi noriu Jums dar pranešti ir pasakyti taip pat komisijai, komisijos atstoms, kad diskusijos dėl supaprastintos procedūros taikymo ar netaikymo ir Visų politinių frakcijų kolegų išsakytos mintys patvirtina, kad e, visas parlamentas ir regionų komitetas e, visuomet e, yra linkęs aiškiai pareikšti savo nuomonę dėl įvairių pasiūlymų, todėl E, pagėdautume, kad jie taip pat būtų ir atsižvelgiama. Dabar skelbime posėdžio pertrauką ir vėl susirinksime šioje salėje 18.30, kuomet vyks e, kandidatės į komisijos narės Eliza Ferreira klausimai. Tiksliau, e, tie klausimai vyks salėje Jan 2Q2 neturime grįžti į šią salę 18.30, o visi susirinkame Jan pastate 2Q2 salėje. Taip pat noriu Jums pranešti, kad e, kitas regionų komiteto posėdis vyks e, lapkričio 4 nuo 15 iki 18.30 ir lapkričio 5 nuo 9 val. ryto. Ačiū ir iki susitikimo. Pirmininkas taip padėkoja vertėjams. Thank you. See you later. At